visiems už diskusiją. Rytoj balsuosime 12.30 ir posėdis yra baigiamas. Une séance de dommage où j'oubliais de vous dire ce que vous savez déjà, mais je le demain entre 9h et 14h30, 15. Dar užmiršau jums pasakyti, kad rytoj e, posėdis bus pratestas nuo 9 valandos.